turime užtikrinti, kad Europos įmonės laikytųsi savo įsipareigojimų. Dėkui. Dėkoju. Žodis ponai Zorinio. Vieną minutę. Labai ačiū. Europos komisija elgesi kaip geopolitinė komisija ir Afrikos atveju Toks e, požiūris e, taip pat akivaizdžiai matomas. Afrika ir toliau atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį ir todėl mes turėtume skatinti strateginę partnerystę. Kai kalbame apie strateginius partnerius su Afrika, strateginius santykius su Afrika, turime kalbėti apie pagarbą žmogaus teisėms, e, visuomenės plėtrai, taip pat turime kalbėti apie tvarios plėtros tikslų įgyvendimą kalbėkime ir apie pilietinės visuomenės galių sustiprinimą. Tai yra strategijos pagrindinis elementas. E, ši strategija turi taip pat būti suderinta su postkotonų taikoma politika. Tai yra bendras e, procesas. Nacionaliniai parlamentai turi bendradarbiauti, parlamentinis aspektas strategijoje turi būti labiau atspindėtas. Mes turime bendradarbiauti su Panafrikos, visos Afrikos parlamentu. Aš manau, kad to galime pasiekti. Ačiū. Toliau Chrisula Zacharopulų. Pusantros minutės. Madame la commissaire, ser... Pane komisijos narė, mėly kolegos, pasižiūrėkime į 2020 m. Afriką. Jos veidas naujas. Matome jaunimą, matome moteris, labiau Afrika turi atremti savo iššūkius. Ir tai, kas bus daroma šiandien, turės lemiamų pasiekmių pasaulio ateičiai. Pasižiūrėkime į 20 metų Europą. Tai yra vertybių ir patirties kontinentas. Tačiau šitam kontinentui dabar labiau negu bet kada reikia sąjungininkų. Europai reikia stiprios ir išdidžios Afrikos. Afrikai taip pat reikia vieningos, vieno balsų kalbančios Europos. Tai yra sąlyga siekiant užtikrinti daugia šališkumą ir e, tvarumą. Naujoji strategija įkūnis naujus bendradarbiavimo tarp šių kontinentų santykius. E, postkolonialinė Europa turi užtikrinti naują naratyvą, reikia užtikrinti lygiaverčius santykius su Afrika. Mes turime tam parengti pagrindą ir dirbti ne tik Afrikos labui, bet ir kartu su, Afri, su Afrika. Ir taip pat europiečiai turi geriau suprasti Afrikos įvairovę ir nežiūrėti į Afriką vien tik tai per migracijos prizmę. Pone komisijos narė, tartautinė partnerystė yra vienas iš jūsų portfelio klausimų. Kaip e, parlamento narė, aš didžiuojuosi, kad kartu su jumis, su taryba ir su mūsų Afrikos sąjungininkais mes parašysime naujus bendradarbiavimo puslapius. Marija Arena, viena minutė. Dėkuoju. Pone komisijos narė, nuo kolonijinio laikotarpio pabaigos ir nuo nepriklausomybių bangos buvo pasirašyta ne viena sutartis tarp ES ir Afrikos. Yra Jaundės, Jaundės Lome, e, Kotonų sutartis ir, ir kitos sutartis. Tačiau, aišku, e, labai dažnai per tas sutartis mes tengiamės išlaikyti savo įtaką tame kontinente. Ir dabar rezultatai mūsų bendradarbiavimo nėra labai teigiami. Jeigu pasižiūrėtume ekonominės diversifikacijos e, kriterijų, saugumo kriterijų ar daugelį kitų rodiklių. Mes turime keisti santykius su Afrika ir aš sveikinu naująją ES e ir Afrikos santykių strategiją, tačiau mes turime veikti nuosekliau ir skaidriau. Nuosekliau naudodami įvairias priemonės, kurias naudojame. Taip pat turime užtikrinti logišką savo politikų įgyvendinimą. Mes negalime pasisakyti už prekybos santykius, kurie nepalankus regioniniai plėtrai ir vystimuisi ar e, vietiniam žemės ūkiui ir yra naudingi tik tai ES partneriams. Reikia taip pat daugiau skaidrumo ir geresnio valdymo, tad taip šiai strategijai, tačiau atsižvelgiant į praeities klaidas. Marija Rodrygės Ramos. Vieną minutę. Aš norėčiau paprašyti, kad kalbėtojai laikytųsi kalbėjimo laiko, todėl kad spontaniškų pasisakymų dalyje yra daug norinčių pasisakyti. Tad gerbkite savo kolegas ir e, kalbėkite lakoniškai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Uh, e, ir komisijos nariai. Afrika yra ateities jaunimo, moterų kontinentas, ne tik tai kontinentas, kuris e, susijęs su migracijos problemomis. Ši naujoji strategija apima ir kovą su klimato kaitą, kovą už švarias energijos rūšis. Tai yra pagrindiniai mūsų naujųjų santykių su Afrikos kontinentu e, klausimai. Per paskutinį amžių Afrika prisidėjo tik tai 2 procentais prie šiltnamių dujų mažinimo. Tačiau Afrika labai nukenčia nuo klimato kaitos e, pasiekmių ir būtent Afrikoje yra daugiausiai E, potvinių ar sausrų aukų. Tad e, tvarumas, atsinaujinančios e, energijos naudojimas ir kiti su aplinka susiję klausimai yra labai aktualūs šiame kontekste ES. Žinoma, siekiant tų tikslų reikės ir daugiau išteklių, bet ir žinoma daugiau atsakomybės. Dėkoju. Ponas Pisapija, vieną minutę. Dėkui, pirmininkė šios dienos e, diskusijoje keletą kartų e, skambėjo žodis migracija. Ne visi suvokia e, šio reiškinio apimtis ir pasiekmes. Tačiau socialinė ir demokratinė kontinento plėtra turi būti mūsų tikslas numeris vienas E, tik tai taip e, galėsime pasiekti, kad e, ta migracija bus tinkama. Mes turime pasidalinti savo vertybėmis su Afrika ir venkime praeities klaidų. ES lėšos turi būti investuojamos tam, kad kontinentas uh, auktų Mes neturime investuoti į atsilikėlius. E, niekas e, negimė vergu. E, visi esame gimę būti broliais. Dėkui. Pone Rafaela, vieną minutę. Pone komisijos narė, kolegos, visų pirma noriu padėkoti komisijos pirmininkė von der Leyen už tai, kad jos uh, E, pirmoji išvyka e, buvo į Afriką, tai svarbus signalas. E, esame kryškelėje, turime keisti savo mąstymų būdą, matyti mus visus lygiais. Dabar imamasi labai svarbių ir daug žadančių iniciatyvų. E, šis projektas, apie kurį kalbame, gali transformuoti Afriką ir e, pastumėti ją daugia šališkumo link. Raginu komisiją padaryti viską, kad e, atsirastų Afrikos kontinento laisvos priekybos erdvė. Tam reikia labai konkrečių priemonių. Tai atitinka mūsų interesus, jeigu turėsime vieningą Afrikos sąjungą. E, tai labai svarbu e, šiais laikais, kai yra jėgos, kurie stengiasi mus suskaldyti. ES e ir, pa, ir Afrikos partnerių santykiai turi remtis lygia teisiškumu. Ponės ir ponai, yra nemažai norinčių pasakyti per spontaniškus pasisakymus, dėja ne visiems galėsiu suteikti žodį. Pirmiausia, Ponas Milenmon, vieną minutę. E, iš tikrųjų, e, mūsų e, prioritetas turi būti Afrika, turime prisidėti prie taikos, saugumo. Daugumai šalių turime prisidėti prie jaunų žmonių švietimo, reikia valdyti migracijos srautus, Tai kontinentas, kur iškyla didžiulių demogra demografinių iššūkių. Mums e, reikia tokios strategijos ir turime pripažinti, kad ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimai yra labai svarbus formas. E, esame artimi kaimynai. E, Barcelonos partnerystė tęsiasi 25 metus, bet taikos saugumo tikslų mes taip ir nepasiekėme kai kuriuose srityse ES netgi žengia atatupsta. E, kas vaidina kokį vaidmenį Libijoje ir kitur? Ką galime pasakyti apie vidurio rytus? E, atsakymai e, mūsų nepadrasina. ES privalo vaidinti svarbu vaidmenį Afrikoje ir viduržymio jūros regione. Komisarė, Afrika yra hoje o kontinente. Gerbiama komisijos narė. Afrika pasaulyje yra jauniausias amžiumi žemynas. E, didelis susidomėjimas naujomis technologijomis ten jaučiamas taip pat. Taip pat mes turime sukurti naujų galimybių, e, naujų problemų sprendimo būdų. Bendrai e, būtų galima, pavyzdžiui, galvoti, kaip E, jaunus žmonės e, labiau galėtume pasitelkti savo planų įgyvendinimui. E, žinau, kad, pavyzdžiui, Kenijoje yra jaunų žmonių, kurie kuria virtualias valiutas. Panašių dalykų galima pamatyti Gano ir kitose miestuose. Technologijos keičiasi, tobulėja ir dėl to švietimo sistema Afrikoje taip pat gerėja. Moteris įgauna vis daugiau galių E, Afrikoje, aišku, ir ES taip pat. Todėl mes turime sukurti tokią strategiją, kuri e, skatintų dar labiau gerinti švietimo sistemą ir e, taip pat būtina kalbėti apie lygių galimybių užtikrinimą vyrams ir moteriams. Ponas, ponė Kempa, ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju už pasirenktą naują požiūrį į Afriką ir naujovišką strategiją. Tai yra būtina, Dėvė komitete apie tai jau kalbėjome. Labai už tai dėkoju. Vyksta genčių karai, e, vyroja nedarbas, trūksta darbo vietų jaunimui. Ir tai sukelia nelegalią migraciją. Tačiau dar labai svarbu tai, kad Afrikoje vis dar matome priekybę žmonėmis. žmonėmis Lenkijoje pradėjome kampaniją, pagal kurią yra rengiama labdara organizacijoms, remiančioms e, žmonės išlaisvintus iš žmonių prekybos pastų. Taip pat turime remti į vergovę parduodamus vaikus. Penkios mergaitės buvo parduotos kaip e, seksualinės vergės yra rinkos e, Afrikoje dar vietų, kur, pavyzdžiui, jauną berniuką už 300 dolerių galima nusipirkti. Tad gerbiamo komisijos nariai Afrikos strategiją šią temą privalome įtraukti. Mes negalime toleruoti priekybą žmonėmis, nes ji egzistuoja. Ik. Ačiū dabar kolegė Morik. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari Urpil. Ačiū pirmininkė gerbiama komisijos narė Urvilainen. Man atrodo, kad yra labai svarbu Afriką vertinti kaip lygiavertę partnerį šioje naujoje strategijoje. Ir e, ar mes kalbėtume apie švietimą ar apie klimato kaitą. Afrika turi būti lygiavertė mūsų partnerė. Afrikos plėtra yra labai svarbi viso pasaulio raidai, nes tai yra milžiniškas žemynas. Ir kaip jau ponas Tobė sakė, E, yra labai svarbių priemonių. Tačiau, kad aptarptume visus to pono Tobė pasiūlymus, prireiktų ištisos savaitės. Aš norėčiau išskirti tik vieną jo pasisakymo temą, tai yra moterų ir mergaičių galių sustiprinimą. Moteris ir mergaitės turi būti integruojamos į visas gyvenimo sritis. Nei viena valstybė neišgyvens neatsižvelgdama į pusės gyventojų poreikius. Būtina, kad mergaitės galėtų eiti į mokyklą, kad jų e, seksualinė sveikata būtų apsaugota. Taip pat e, žmonės ypač e, turi patys nuspręsti, ar nori tuoktis ar ne, negali būti prievartinių santokų. Ačiū der, Deidra Kliūn dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, aš džiaugiuosi jūsų pareiškimu, kai jūs sakėte, kad reikia E, Pane Vandalain tą patį pakartojo, e, kad turime išgirti Afriką, rimtis labai svarbių priemonių. Jūs sakėte, kad mes turime kalbėti apie tai, kad tas žemynas yra jaunas, mes turime kalbėti jo potencialo išnaudojimą. Ir aš tikiuosi, kad ES ir Afrika išanalizuos visas bendradarbiavimo galimybės. E, mes jau esame ir praeitie pasiekę gerų rezultatų, tvarios plėtros tikslai gyvendinti yra. Ir dabar tik tai būtina santykius peržiūrėti naujai. Ir aš galvoju apie aukšto lygio nedarbo problemą. ES žino, kad čia galėtų padėti, galėtume prisėti prie darbo vietų kūrimą. Aš pati Afrikoje esu per praeitą kadenciją keltą kartų lankusis ir matau, kad Europa gali padaryti labai daug remdama vietos pramonės e, ir verslo raidą. Taip pat turime kalbėti apie švietimo sistemos plėtrą. Man atrodo, kad dabar uh, E, e, sveikintina yra tai, kad ES su savo kaiminiu žemynu Afrika siekia sukurti naujovišką strategiją. Ačiū, ponė Klerdaly. Um, Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad ES Afrikos strategiją galima apibendrinti kaip labai e, gražius žodžius. Kalbame apie vystimąsi, lygybę bet e, didžiaja dalimi tai tik tai pridengia e, neoliberalinę globalizaciją. Mes matome, kad e, AKR šalis praranda savo preferencijas, tuo tarpu, kai protekcionistiniai mechanizmai, kuriuos mes patys pasitvirtiname, toliau egzistuoja tai e, naujoji strategija yra tik tai e, dar vienas e, dis, e, nesubalansuotos ES ir Afrikos santykių ženklas. E, mes žinome, kad e, e, kalbant apie lygybę, mes dažnai maskuojame savo interesus. Dėkui. Krzysztof Hetman paskutinis pasisakantysis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, e, ponės ir ponai. E, naująją e, strategiją Afrikai reikia koreguoti atsižvelgiant į besikeičiančią padėtį. Jos centre turi būti žmogaus teisės ir demokratija. Ir norint paremti žodžio laisvę, demokratijos plėtrą, mes turime sustiprinti dialogą su Afrika, turime sustelti ties saugumu, taika, kova su skurdu, kova su terorizmu ir prekyba žmonėmis. Kad to pasiektume, turime tiekti finansinę paramą toms valstybėms, kurios kenčia nuo šių problemų. Turime taip pat tęsti paramą Afrikos iniciatyvą, kuri yra susijusi su atsinaujinančiais energijos šaltinės. Dėkui, dabar žodis vėl komisijos nariai e, Jūtai Urpilainen. Gerbimai pirmininkė, gerbimiai parlamento nariai, aš noriu padėkoti Jums e, konstruktyvą pasikeitimą nuomonėmis turiu pasakyti, kad e, tikiu mūsų gebėjimu e, pasiremti mūsų naują strategiją ir partnerystę su Afrika, e, kuri remiasi tvar, tvaria plėtra. Jūsų vaidmuo čia yra labai svarbus. Komisija draugė su išorės veiksmų tarnyba vis dar rengia šią strategiją, kad ji būtų kiek galima labiau visą apimanti. Gerbėmiai parlamento nariai, e, noriu Jūs patikinti, kad Jūsų pastabas šiandieną buvo išgirstos. Ypač džiaugiuosi, kad tiek daug iš Jūsų paminėjo jaunimą, jaunus žmonės strategija reikš smarkų pokytį mūsų santykiuose su Afrika. Strategija e, skirta kovai su globaliais iššūkiais, kurių negali ignoruoti abu mūsų e, kontinentai. 21 e, metai bus labai svarbus mūsų partnerystėje. Mes sutarėme su profesorium e, Robo Tūge, kad postkotonų dėrybos turėtų baigtis iki kovo pabaigos. Ir tada surenksime ES ir Afrikos Sąjungos aukščiausio lygio susitikimą, kuriame dalyvaus visas suinteresuotosios šalis ir kuriame apibrėšime savo partnerystę drauge. Žinoma, mums reikia tinkamų priemonių savo politikai įgyvendinti. Ir tam reikia tinkamu laiku pasiekti sutarimą dėl DFP. Taigi, e, gerbėmėjai parlamento nariai, institucijos turi suvienyti savo jėgas įgyvendinant e, tuos svarbius žingsnius. Tik drauge, tik drauge mes galime sukurti saugias ir tvarias bendruomenės, e, kurios leis atsigauti mūsų planetai ir kurios leis ten gyvenantiems žmonėms e, gyventi e, tinkamą gyvenimą. Dėkuoju Jums už e, vaisingą pasikeitimą nuomonėmis. Dėkuoju, poniai komisijos nariai. Šią diskusiją dabar baigiame ir eikime dabar prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai apie kovą su antisemitizmu, rasizmu ir neapykanta Europoje. Priminsiu Jums, kad e, norėdami dalyvauti spontaniškose pasisakymuose ar užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės principą, galite e, naudoti ir tradicinį užsirašymo būdą ir taip pat e, ir skaitmeniškai užsirašyti. Suteiksiu žodį dabar tarybos atstoviai. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. E, Neseniai e, paminėjome Aušvico išvadavimo 75-ąjį 75-metį. E, e, taigi ši, šis laikas, ši diskusija yra labai savalaikė, ypač kai kalbame apie kovą su antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiją. Antisemit anti, antismentizmas ir e, neapykanta tebe egzistuoja. Mes į šias problemas turime žiūrėti ypatingai rimtai. Egzistuoja daug teisinių priemonių, kurios e, gali apsaugoti nuo rasizmo ir e, kitų netolerancijų formos. E, egzistuoja tarptautinė konvencija kovai su e, visomis diskriminacijos formomis. E, E, jungtinių tautų e, hartija taip pat kalba apie tai, kad negalima diskriminuoti žmonių pasiremiant rase ir kitais e, požymiais. 2016 m. Liepos mėnesį taryba paragino valstybės narės užtikrinti, kad jos tinkamai uh, perkels e, į savo nacionalinę teisę pamatinį sprendimą dėl e, kovos su neapykanta. Taip pat e, neapykantos nusikaltimai turi būti tinkamai registruojami. ES valstybės narės taip pat yra pasiuntusios labai aiškę žinę, priimdamos deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir paragino e, kovoti e, už e, žydų bendruomenių apsaugą Europos Sąjungoje. Valstybės narės privalo imtis priemonių, kovojant su antisemitizmu ir užtikrinant žydų bendruomenių apsaugą. Kovojant su neapykant tos sklaida e, būtina tinkamai į ją reaguoti. E, taryba ragina e, naudotis tomis priemonėmis, kurias pasiūlė aukšto lygio ekspertų grupė. Mes taip pat remiame besitęsinti ES e, lygio dialogą su didžiosiamis e, technologijų e, kompanijomis dėl kovos su antisemitizmu. Na ir pagaliau turime atsiminti ir paginti, papagirti žmogaus teisų agentūros atliktą darbą šitoje srityje mes turime taip pat pripažinti švietimo ir darbo su jaunimu svarbą šioje srityje. E, turime e, stiprinti e, demokratinį atsparumą ir žiniasklaidos raštingumą. Svarbu atsiminti, kad priemonės, kurios jau egzistuoja kovojant su neapykantos nusikaltimais, bus veiksmingos tik tai tada, jeigu tokie nusikaltimai bus E, registruojami ir pranešami policijai, o ši e, e, tinkamai baus už tokius nusikaltimus reikia pripažinti, kad atsitikus tokiems atvejams policija ne visada atpažįsta tuos nusikaltimus kaip nusikaltimus susijusius su neapykanta. Tam reikia atitinkamų gairių policijos pareigūnams E, reikia e, taip pat dirbti draugę su piliečių visuomenės organizacijomis. Kitaip sakant, atsakomybė tenka mums visiems politikams, mokytojams, e, valstybės tarnautojams, studentams, tėvams, o taip pat teisėjams ir prokurorams. Neturime užsimerkti ir nematyti neteisybės, diskriminacijos ar neapykantos. E, Aušvicas e, pasauliui e, pateikė labai svarbę pamoką. Mes visi esame pasiryžę įgyvendinti žmogaus teisės ir demokratiją. Labai ačiū už pristatymą. O dabar suteiksiu žodį Europos komisijai pirmininko pavaduotoja, ponė Jurova. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Prieš dvi savaitės mes Bruselėje pažymėjome 75-asias Aušvico e, Birkenau išlaisvinimo metinės. Liliana Sedre, išgyvenusi e, šio e, koncentracijos lagerio blogybės, mums papasakojo, ką ji išgyveno būdama jauna. Ji priminė, kad neapykanta, rasizmas ir antisemitizmas dar ir šiandien e, persekioja Europos visuomenę ir kelia grėsmę mūsų visuomenės įvairoviai ir ypač mažumoms, kurios gyvena mūsų tarpe. ES tenka prievolė išvengti istorijos pasikartojimo ir įtvirtinti vertybės, kuriomis ES pagrįsta. Holokaustas mums parodė, ką gali atnešti antisemitizmas ir rasizmas. Holokausto atmintis yra Europos projekto šerdyje. Europa gina savo žydų bendruomenės ir visas kitas mažumas. Matėme, kad baimė ir neapykanta kitiems pastaraisiais metais tampa įprastų reiškinių. Ji klesti žiniasklaidoje, politinėse diskusijose ir internetinėje erdvėje. Tai yra didis iššūkis visai mūsų visuomeniai ir ne tik toms bendruomenėms, kurios tiesiogiai nuo to nukenčia. Antisemitinis išpolis e, Halės sinagogoje yra vienas iš pastarojo meto pavyzdžių. Tačiaugi kasdien mažumos kenčia su internetinė neapykanta ir taip pat realaus gyvenimo neapykanta. ES vienas iš pagrindinių prioritetų - užtikrinti pirmiausia teisingą atitinkamą ES teisės aktų perkelimą ir įgyvendinimą, įskaitant e, rasinės lygybės direktyvą, e, lygybės darbo rinkoje direktyvą ir pagrindų sprendimą dėl rasizmo ir ksenofobijos. Europos komisija kartu su valstybių narių administracija, pilietinė visuomenė visoje Europos Sąjungoje glaudžiai bendradarbiauja aukšto lygio darbo grupėje kovai su rasizmu ir e, ksenofobija. Norime užtikrinti, kad visų teisės aktų susijusių su neapykanta ir e, neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalbomis būtų įtvirtinti gyventi valstybės narėse. Dabar reikia praktinio, praktinių veiksmų aukšto lygio darbo grupė keturis mėnesius dirbo ir ji užtikrins, kad visos valstybės narės įgyvendintų turimus teisės aktus ir kad būtų pasiekta reali pažanga, sprendžiant neapykantos nusikaltimų ir neapykantos pasisakymų problemą. Dėl neapykantos pareiškimų Europos komisija e, ėmėsi griežtesnių priemonių ir inicijavo kovos su neapykanta internete uždraudimo akcijas. Per 24 valandas dabar tokie pasisakymai privalo būti e, išimti iš interneto ir dar net greičiau, kai tai būtina. Labai daug pažangos buvo pasiekta 2016 metais. Atsiprašau, 2016 metais tik 28 procentai turinio būdavo išimama, o dabar tas skaičius siekia net 70 procentų ir 85 procentai yra e, pranešimų yra išnagrinėjami iš karto. ES vykdo stebėseną kitą mėnesį E, vyks penktoji stebėsenos kampanija kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis mums pavyko sutelkti visus pilietinės visuomenės, informacijos technologijų įmonių ir pilietinės visuomenės atstovų e, jėgas ir sustiprinome reakciją į neapykantos pareiškimus internete. Kova su antisemitizmu ir musulmonų neapykanta e, aktyviai vyksta ne tik uh, pačiose tose bendruomenėse. Tarp valstybių narių administracija ir tarptautinės organizacijos, bei nevyriausybinės organizacijos šiuo klausimu taip pat labai daug dirba. Taip pat daug pastangų dedame, kad įgyventume ES e, Romų apsaugos strategiją, kad būtų gyvendintos uh, e, Romų neapykantos mažinimo strategijos. Kova su antisemizmu, antisemitizmu yra ES veiksmų e, vienas iš prioritetų. Visos valstybės narės įsipareigo sukurti nacionalinės strategijas. Europos su komisija sukūrė specialią darbo grupę ir dabar jau kūrė e, E, deklaracijų įgyvendinimo planus ir nori, kad valstybės narės sukurtų atitinkamas strategijas. E, netrukus e, taryboje pirmininkausianti Vokietija jau paskelbė, kad ji katina savo darbo atvarkės prioritetų įrašyti kovą su antisemitizmu. Mūsų bendros istorijos iškraipimas yra vienas iš neapykantos kurstytojų mėgstamų uh, ele veiklos elementų. Tai pastebima ir už ES ribų. Dabar yra bandoma iškreipyti holokausto atmintį. E, žmonės e, turi kovoti su tokiu reiškiniu, dėl to dabar kyla bejonių. Yra bandoma iškreipyti mūsų istoriją. Tai kelia grėsmę mūsų ES pamatams. Informacija, melagingos žinios. E, greuna mūsų praeitį ir dabartį. Mūsų demokratija turėtų sureaguoti į tokį iššūkį ir mes privalome prisitaikyti prie esamos problemos. Internetinės platformos neretai skleidžia klaidingą informaciją, kad iškreipytų demokratinius debatus ir kištųsi į demokratinius procesus. Keturiems iš penkių europiečių uh, dezinformacija atrodo rimčiausia problema, rimčiausia grėsmė demokratijai. Kad demokratiją dar labiau sutvirtintume, Europos komisija sukurs Europos demokratijos veiksmų planą. Jis padės kovoti su dezinformacija, parems uh, gerą žiniasklaidą. Taip pat užtikrinsime politinės reklamos skaidrumą ir numatysime labai aiškės ES politinių partijų finansavimo taisyklės skaidrumas ir atskaitomybė yra esmė. Taip pat mes turime kalbėti apie būtinybę neleisti išorės jėgoms kištis į mūsų demokratinės sistemas, nes jos nori ES suskaldyti ir destabilizuoti. Tai yra bendras ES prioritetas, jom pritarė ir vietos ES institucijos bei valstybės narės mes matome, kad šiandien mažumos vėl susiduria su dideliu spaudimu. Tad privalome kalbėti garsiau ir dėti dar daugiau pastangų, kad europiečiai galėtų e, gyventi be grėsmės, be antisemitizmo, be rasizmo ir ksenofobijos bei neapykantos. Europos komisija yra pasirengusi bendradarbiauti su Europos parlamentu, e, ypač su e, bendraja grupe kovai su e, įvairovės užtikrinimu ir mes tikimės, kad taip pavyks įveikti antisemitizmo rykštę. Labai ačiū gerbiamo komisijos narė už įžangą. Dabar pereiname prie frakcijų atstovų pasisakymų. Pirmiausia, Roberta Metzola, prašau. Thank you, President. Dėkoju, pirmininkė, esu girdėjusi daug kalbų, bet viena, kurią įsiminiau labiausiai, buvo pasakyta Marijan Tulski pereitą uh, E, savaitę. Jis yra vienas iš tų, kurie išgyveno Aušvico pragarą. Ir jis pasakė, Aušvicas nenukrito iš dangaus, jis atsirado palengva, nes per daug žmonių užsimerkė ir ne, nematė neteisybės. Ir būtent todėl mes ir kovojame prieš antisemitizmą ir rasizmą ir neapykantą visur, kur tik esame. Mes pernelyg gerai žinome e, tą, bai, tą baisumą, e, kuris gali įvykti. Todėl mums reikia žinoti ne tik kas, bet ir kaip įvyko tie dalykai, kad pasimokytume iš istorijos. Nors e, ir nebesigirdi išlikusių žmonių balsų. Šiandien vis dar matome išpolius prieš žydus ir sinagogas. Europoje vis e, matome, kad mūsų sąjunga patruputėlį atsitraukia nuo savo vertybių. Taigi negalime tylėti, kai europiečiai e, gyvena jau susidėję savo daiktus prie durų, jeigu kas atsitiktų. E, tie, kurie kovoja už teisybę, neturėtų sulaukti to, ką istorijoje jiems jau yra tekę sulaukti, kai europiečiai tik tai uh, nusisuka į šalį. Uh, aš manyčiau, kad mūsų svarbiausia principu turėtų tapti vienuoliktasis Dievo įsakymas, neseniai sukurtas. Uh, E, nebūk abejingų. Ką tik pyri prieš 75 metus europiečiai sutarė, niekad nebeleisime tam atsitikti. O dabar vėl matome, kad antisemitizmas vėl plinta. Ir politinės partijos, ir tame, ir, tame tarpe, ir parlamente čia uh, prisideda prie e, neapykantos, ar tai būtų neapykanta prieš žydus, musulmonus, e, romus mes neturime leisti, kad tai e, taptų normalios politikos dalimi, taptų norma. Neturime leisti, kad AFD, Vokietijoje Fidesz E, Vengrijoje ir kitos e, pradėtų dominuoti mūsų politinėse diskusijose. Mes visada turime kovoti už laisvę, laisvę visiems, e, būti tuo, ko nori, tikėti į tai, į ką nori tikėti. Turime kovoti su neapykantos E, pareiškimais ir rasizmu. Mes turime užtikrinti, kad visos e, bendruomenės grupės būtų apsaugotos nuo diskriminavimo. E, mes tikime ES, kurioje 75 metus turime pateisinti išvadavimą, kuris įvyko tada. Niekas neturi būti diskriminuojamas. Dėkui. Dėkui. E, žodis ponė Rys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš 37 e, metus, tris savaitės Paryžiaus regione buvo žudomi, kankinami žydai ir e, ši žmogžudystė gali būti prisimama šiandien viena iš e, tų aukų žuvo išmesta iš e, daugiaukščio pastato. Ir e, paskui, kaip lengvinanti aplinkybė, buvo argumentuota kanapių vartojimas. Šiandien sinagogos ir žydų kapinės turi būti specialiai saugomos nuo vandalizmo. Yra šiandien žmonių, kurie beveik nieko nebeatsimena iš e, holokausto laikų. Matome, kad e, rasistinis e, smurtas yra užkrėtęs ir mūsų e, socialinius tinklus. 56 valstybių vadovai dalyvavo e, Aušvico minėjime, holokausto minėjime. Tačiau prieš keletą dienų Budapešte keletas tūkstančių nacijų buvo susirinkę, policija juos stebėjo, tačiau jie pažymėjo garbės e, dienas praeities. Iš tikrųjų, ar mes galime sakyti, kad Europa pakankamai veikia kovodama su šitomis negeromis? Panas Deman. Kolegos pirmininkė. Rasizmo klausimas, rasizmo padėtis labai plačiai yra aptariama mano parlamente Belgijoje. Ir e, nuolat yra tam priešinamasi, bet tuo pat metu matome, kad rasizmas visur plinta. Ir, bet turbūt, jeigu mes e, galėtume išskirti aiškiai, e, kas tą rasizmą kursto, tai pamatytume, kad ir smurtinius veiksmus tie patys žmonės 95 procentais sukelia. Mes turime, kad laikas bėga, mes privalome nevėluoti, turime E, aiškiai įvardinti kolegas nacionalistus rasistais, nes jie kartais ne tik paprasčiausiai savo sienas nori apsaugoti. Mes norime visoms problemams rasti sprendimus, o problemos e, kyla, e, negali būti rastos tik tai sienas nubrėžiant. Aš noriu tik tai jūs informuoti, kad laikas mus spaudžia, todėl aš norėčiau visus E, įspėti, kad tik penki žmonės galės kalbėti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Toliau užsirašęs kalbėti ponas Lagodinski, Sergejus iš Žaliųjų frakcijos. Dėme brechen, tas var der erste gedanke, den so viele von... Daugelis iš mūsų turbūt e, pagalvojome, kad naujai išrinktas uh, Turingijos žemės e, premjeras e, bus, buvo paremtas ekstremisto ir jis pats nebus toksai. Man atrodo, kad dešinių radikalios strategijos pradeda infiltruotis į pagrindinių partijų politiką. Tuo tarpu e, žmo, žydai Europoje jaučia, jaučia grėsmę. Vis dažniau mes e, matome, kad jokauti apie žydų įtaką, įžeidinėti e, žydus tampa įprasta. Nereikia toli keliauti, kad pamatytum antisemitizmą, jo apraiškas. Taigi e, ribos yra peržengiamas ir ką mes čia darome? Ką daro Europos komisija, ką mes darome visi? praeitą savaitę Europos komisijos pirmininkė pasakė labai gražią kalbą, bet žodžių tik neužtenka. Neužtenka tik tai reikšti susirūpinimą, privalome veikti. O kągi mes iš tiesų darome? Kokių išteklių skiriame uh, tiems, kurie uh, turi kovoti iš Europos komisijos e, su antisemitizmu. Kaip galime užtikrinti, kad tarybos rezoliucijos praktiškai būtų įgyvendintos? Nieko nežinome, laukiame uh, kol problemos pačios išsispręs. Ir aš čia kalbu ne tik kaip kovos su antisemizmu grupės narys, aš kalbu kaip Europos pilietis, kaip parlamento narys, turime baigti tylėti. Šlysai. E, dabar jau baigėme spontani... užsirašymus. E, Spontaniškiams pasakams šeši norėjo, tad šešiems ir leisime. O dabar ponas Nikola Prokačinį kalbės. Grazie. Dėkuoju, pane pirmininkė. Galbūt e, pakaktų prieš dvi valandas tik tai pasėdėti šioje salėje, kad išgirstume antisemitizmo ir neapykantos pareiškimų. Prieš dviejas valandas e, Izraelio valstybė būtų, buvo apkaltinta parteidų, e, žmogaus teisų pažeidimų, E, karo nusikaltimais bei palestiniečių eksploatavimu. Visi šitie dalykai slepia islamo radikalizmo atsakomybę. Nes būtent iš čia Europoje kyla daugiausiai išpolių antisemitinių. Todėl, kad e, islamistai nes kvestionuoja Izraelio e, teisę turėti savo valstybę. Europos rabinų, konferen, rabinų konferencijoje e, buvo e, kalbama apie tai, jog e, daugiausiai problemų kyla iš kairiosios politinės spektro pusės ir tai yra pagrindinė antisemitizmo problema. Pone Kornelija Ernst. Aš galiu tik tai pakartoti, ką tai kolegos jau čia sakė. E, sinagogos ir toliau tampa kraštutinių e, ekstremistų išpalių taikiniais. E, matome, kad žydai negali gyventi normalaus gyvenimo, jie gatvėse yra žydinėjami specialūs terminai, specialūs žodžiai yra pažiūrėsirenkami jiems užgauti. Aš manau, kad mes nebegalime tik tai patys žodžiais kovoti su šiuo reiškiniu. Mes privalome aiškiai įvardinti partijas, judėjimus ir e, imtis veiksmų gatvėse, teismuose, parlamentuose kiekvieną dieną. Privalome atmesti revizicinės tendencijas šiame parlamente. E, negalime e, visų priskirti tai pačiai kategorijai. Mes privalome pripažinti, kas yra fašizmo ir rasizmo aukos. Toliau Laura Ferrara. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, pirmininkė. Tokie reiškiniai kaip ksenofobija, antisemitizmas, rasizmas, homofobija ir uh, ir, ir kitos e, negerovės egzistuoja daugelį valstybių narių ir dėl to e, kyla daug e, nerimo, jo labiau, kad tie dalykai sklinda ir internete. Bet koks e, kai kurių žmonių grupių diskriminavimas remiantis e, seksualinę orientaciją, religiją ar, ar kitais as, aspektais trukdo e, naudotis žmogaus teisų teikiamais e, privalumais ir kelia tam kliūtis. ES turi imtis prevencijos, švietimo ir in, in, informavimo priemonių, ypač galvodama apie pačius jauniausius visuomenės e, narius ir ypač galvojant apie neapykantos skleidimą. Reikia, kad e, tie, kurie skleidžia neapykantą ir, ir kelia tas problemas, atsakytų Mes turime keisti dabar egzistuojančią tendenciją Europos Sąjungoje. Polak, EPP. Ačiū pirmininkė už man suteiktą žodį. Mes kalbame apie reiškinius, kurie tampa vis dažnesni. Matome, kad yra vis daugiau fašistinių tendencijų, joms simpatizuojančių ir išpolių prieš e, tikėjimo vietas e, matome vis dažniau. Kalbam apie neonacizmą, bet tokio mūsų šiandien salėje yra tiek nedaug. E, galbūt e, mūsų kultūros ir tradicijos skiriasi, bet mes prasme, kad visi esame vienodai vertingi, mūsų kraujas yra vienodas. Mm, kalbame apie Ar kalbėtume apie neonaciją ar apie žydą, mes turime suprasti, kad jie yra tie patys žmonės. Bet supraskime, kad fašizmas atsirado dėl neteisingos ideologijos. Tie žmonės, kurie išpažino tą ideologiją, patys savo atleido, nes jie galvojo, kad tarnauja geriems tikslams, vos ne Dievui. Ir mes dabar susidurime su labai e, liūdnomis pasiekmėmis. Turime pripažinti kaip žmonės gyvena, jeigu neturi net elementariausių padaraus gyvenimo sąlygų. Mes kaip politikai turime įvertinti realias problemas, su kuriais mūsų žmonės susiduria. Mes negalim sustaikyti su tuo, kad egzistuoja kažkokia tai viršesnė rasė. Pripažįskime, kad neapykantos nusikaltimai egzistuoja ir juos įvardinkime. Visos institucijos privalo laikytis tokios pozicijos. Visi žinome, kas kursto ekstremizmą, mes žinome, kas iš to atsiranda. Jeigu paliksime jam atvertas duris, žinome, ko pasieksime. Ekstremistai korumpuoja e, visuomenės. Romų bendruomenė e, su tuo nuolat susiduria Europa, privalo tas problemas išspręsti. Gracias, señor presidente, viceprezidenta. Ponas Aguilar. Dėkui, ponė pirmininkė. E, komisijos narė. Matome euro barometro apklausos rezultatus, e, kurie rodo, kad prieš kai kurias e, asmenų kategorijas didėja diskriminacija. Mes taip pat matome, kad aiškiai daugėja neapykaltos nusikaltimų, smurtas auga. Taigi mūsų parlamentui e, privalu ne tik tai savo nerimą išreikšti, bet taip pat ir imtis veiksmų. Taryba ir komisija privalo stoti į šią kovą nuo 2017 metų birželio, kai mes e, priėmėme rezoliuciją, kur įvardyjome, kas yra holokaustas ir antisemitizmas. E, Mes taip pat sutarėme, kad reikia išteklių, kurie leistų mums aktyviai kovoti su neapykanta bei e, įvardinti tuos, kurie skatina neapykantą. O 2018-aisiais atsirado pagrindų nutarimas e, ir vėl e, parlamentas e, pasisakė už įvairias priemonės, švietimo priemonės, kad reikia tinkamai e, fiksuoti e, neapykantos e, nusikaltimus ir ginti ne tik žydų, bet taip pat romų bendruomenės, kurios kenčia nuo neapykantos nusikaltimų ir kurios yra vadinamos tarsi atpirkimo ožiais už visuomenės problemas. Julia Donat. Yeah, thank you. Dėkoju. E, neseniai Vengrijoje prasidėjo anti-romų neapykantos kampanija. E, Romų vaikai e, kaimo vietovėse segreguojami. Tai pykdo žmonės, skleidžiant kalbas, kad Romai turtėja kitų sąskaitą, nedirbdami. Pastaraisiais metais e, ši tendencija sklinda vietoj to, kad mažėtų. Ir e, čia didelį vaidmenį suvaidina populistiniai e, judėjimai, kurie ieško atpirkimo ožių ir skatina neigiamas emocijas. Jeigu neveiksime dabar, gali atsirasti domino efektas, nes ekstremistai vieni iš kitų mokosi. Pavyzdžiui, perima uh, E, praktiką ir metodus. E, jie ir toliau tokiu būdu e, stengsis pakirsti solidarumą, žmogaus teisės, nediskriminavimą ir kitus europinius principus. Reikia veikti dabar. Frau Susanna. Pane Suzana Čekardė. Grazie, prezident. Dėkuoju, pirmininkė. Vakarų pasaulio istorija parodė, jog antisemitizmas yra visuomenės dekadencijos apraiška. Visuomenė turi kovoti su šiomis negerovėmis. Kova su antisim, sin, sim, antisemitizmu turi taip pat e, pasireikšti tuo, kad Izraeliui turi būti numatyta teisė e, turėti savo e, valstybę. E, labai didelį indėlį įnešė žydų kultūra Europos kultūrai. Taip pat turime kovoti su religiniu fundamentalizmu ir islaminiu fundamentalizmu, kurie yra antidemokratiniai judėjimai. Pane Kunkė. Ačiū, pirmininkė. Mes beveik, bet tik beveik e, grupelė, saujelė narių, kurie klausomės ir svarstome, kaip kovoti su neapykanta uh, E, musulmonais ir panašiai. Iš tos sėdinčios čia masės turbūt aš išsiskiriu, nes aš esu kitokios spalvos ir mes visi suprantame, kokia yra reali problema. Greta retorinių iššūkių pasisakymų yra daug įvairiausių priemonių ir bandymų atkurti teisybę, priklausomai nuo to, iš kur jas esame. E, nuo to, kokia tavo kilmė, kokia tavo pavardė arba kiek spalvos kiek ryški tavo spalva. Rasizmas ir diskriminacija plinta nežabojamai. Mes šią grėsmę turime vertinti labai rimtai ir netoleruotina yra tai, kad ES e, lyderiai e, nesugeba pasirašyti kovos su diskriminacija direktyvos. Danke. Ačiū.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 tai nėra kažkokie enigmatiniai nacijai ar 75-osios Aušvico stovyklos išvadavimo metinės. Tiesa yra tai, kad Vokietija įkūrė Aušvico koncentracijos stovyklą. E, mane stebina tai, kad kairieji e, lygina nacių nusikaltimus su e, stalinizmu. Mesgi žinome, kokie buvo pareiškimai e, daromi tuo metu, kad reikėtų darbininkams į darbą atsinešti pagalius, kad po darbo galėtų mušti žydus. E, taigi, savo veiksmuose turime būti nuoseklus, neturime neikti to, kas iš tikrųjų įvyko. Ir matyti tai dabartinėje Europoje. Ačiū. Toliau kolegė Ponsatį Obiolis. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas iš žiauriausių nusikaltimų prieš žydų žmonės vyko 1942 metais, kai vadinamosios katalikų grupės pradėjo e, žydų masinį išvarimą iš vienos valstybės. Tai buvo masinio antisemitizmo apraiška, viena iš pirmųjų. Ir tai ir toliau išlieka tragiškos Ispanijos istorijos vienas iš ryškiausių elementų. Šiandien ši netolerancija tampa neapykanta katalonų mažum, mažumai. Tai vyko Lofa kontekste ir e, susitaikant su fašizmo ideologija. Francisco Franco fondas išlieka legalus ir Ispanijos teisėjai naudojasi baudžiamaisiais įstatymais, kad persekiotų katalonų mokytojus kritikuojančius e, civilinės gvardijos smurtą. Mes privalome apsaugoti mažumas, bet be demokratiškų teisėjų įgyvendinančių įstatymus tie sprendimai ir įstatymai yra beverčiai. Danke. Herr Kollege. Ačiū. Kolegas, Toma, kolega Tomas Tobė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, visi